Ponios ir ponai, Portugalijos atsakingos institucijos informavo mane, kad kolega Žuau Pimenta Lopės nuo sausio 31 dienos yra išrinktas į parlamentą ir pakeis ponę Ines Kristina Cuber parlamente. Parlamentas šį faktą priima domin ir sveikina naująjį kolegą. Noriu informuoti kolegą kad jis dabar yra visa teisės parlamento narys, gali dalyvauti visuose parlamento posėdžiuose ir visuose jo organų posėdžiuose pagal mūsų darbo tvarkę. Pone Zipel, dėl darbo tvarkos. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti apie keletą dalykų, kurie vyksta Vokietijų, Vokietijoje šiuo metu ir noriu paklausti, ar jūs negalite kaip